chronomatu. E, pranešimas e, naujoji bendroji žininkystės politika. Ir dabar žodis pranešėjai keturias minutės. Ačiū pirmininkė komisarė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms prisidėjusiems uh, prie pranešimo rengimo, taip pat e, parlamento darbuotojams. Techninės priemonės yra svarbiausios priemonės siekiant bendrosios žemkinsios politikos tikslų. Ir, žinoma, čia ne tik, kad jos yra techninės, nereiškia, kad jos yra antrinės, tai yra politinės svarbos klausimas. Techninės priemonės lemia e, tūkstančių žvėjų gyvenimą, todėl reikia juos jas patvirtinti. Esmose teisės aktuose, kurių yra daug, e, e, daro labai problematišką prisitaikymą prie naujų reikalavimų. Ir šį peržiūrą turėtų leisti e, performuoti ir supaprastinti pasenusias taisyklės po BŽP reformos, o tos taisyklės, kurios neveikia, turi būti pagerintos ir todėl būtų galbūt lengviau suprasti tas įvairius teisėkuros tekstus, kad lengviau būtų galima tų teisės aktų laikytis. Naujasis e, reglamentas reaguoja į ekosistemų ir išteklių pokyčius ir atsižvelgia į įrankių techninę pažangą. Mes turime tos tą pažangą remti taip pat, turime remtis gerais moksliniais duomenimis ir turime užtikrinti tam tikrą dinamiką išteklių valdymą ir užtikrinti išminkystės sektoriaus dalyvavimą priimant sprendimus, stiprinti regionalizavimą ir racionaliau valdyti žuvininkystę. Mums reikia lankščiai sugebėti reaguoti naujas aplinkybės, naujas situacijas, su kuriomis susidurime nuolat. Todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikia proporcingai viską žvelgti, kad e, išvengtume neigiamų socioekonominių pasiekmių. Mūsų argumentas pagrystas trimis ašimis. Tai yra bendros centralizuotos normos, konkrečios normos e, svarbiausiems baseinams ir e, konkretus specifiniai reglamentai patvirtinti bendro sprendimo procedūros būdu. Ketvirtoje šis susijusiu su regionalizavimu ir e, turi būti taikoma regiona, regioniniu pagrindu. Geriausia priemonė tvirtinti techninės priemonės e, būtų būtent tai, turime užtikrinti, kad tos priemonės savo tikslą pasiektų. Na, ir teisės aktų rengėjai turėtų dėti toliau pastangas tvirtinant daugiamečius planus. Turime didinti ir suinteresuotų pusių dalyvavimą, kuriant e, šios planus ir priimant sprendimus susijusius su regionalizavimu. Aš džiaugiuosi, kad mano iniciatyvos pranešimas sukels konstruktyvės diskusijas ir mes išklausysime žvankystės sektoriaus atstovų nuomonės, kad galėtume išsaugoti ir išteklius, ir, ir žvėjų interesus. Girdėjau, kad komisija rengia atsakymą ir mes galėsime po kelių mėnesių įvertinti jos pasiūlymus. Ačiū, toliau spontaniškai pasisakymai. Pirmiausia, Milan Mon. Ačiū, noriu padėkoti ponai Matu už parengtą pranešimą. Mums reikia e, modifikuoti techninių priemonių reglamentus, nes yra naujų bruožų, kurias įvedė BŽP reforma, pavyzdžiui, draudimas e, išmesti žuvis į jūrą. Reikia atnaujinti esamus reglamentus, nes jie yra per daug fragmentuoti, jų yra labai daug. Mums reikia tokios nuoseklesnės visumos, reikia apimti įvairius žvejybos baseinus ir užtikrinti, kad būtų taikomas bendras, bendras sprendimų prieimimo metodas. Dėl techninių priemonių taip pat. Tai reikia žvelgti lankščiai. Kaip sakė pranešėjas, tai yra sektorius, kur Įvyko daug pokyčių, daug e, teisės aktų pakeitimų ir mums ir toliau reikia dirbti čia, remiantis moksliniais pagrindais, nepamiršti ir ekonominės ir socialinės žuvinkystės dimensijos. Pavyzdžiui, anksčiau komisija yra teigus, kad reikia uždrausti dreifančius tinklus visiškai, tai yra nepriimtina. Ačiū toliau, ponas Rausantos. Ačiū pirmininkė. Tiesa, kad žankystėje reikia naujos politikos. Šiuo metu mes diskutuojame apie žankystės e, galimybės ateityje, apie Baltijos e, daugiamečius planus ir galima konstatuoti, kad taryba nori didinti mokslininkų pasiūlytus limitus, tai yra blogai. Tai turės neigiamų pasiekmių tvarumui ir gali pakenkti per ilgą laiką patiems žvėjams. Reikia užtikrinti, kad išteklių tvarumas būtų svarbiausias. Noriu pasveikinti poną Gabrielių Mato, parengus šį pranešimą, aš nesutinku su visomis to pranešimo detalėmis, tačiau, kaip ten bebūtų, mes pritarėme tam, kad yra būtina išsaugoti jūros išteklius ir juos naudoti tvariai. Ačiū. Kas? Pone Tomašič, ačiū ponė pirmininkė. Techninių priemonių koregavimas, kad būtų galima, kad jos pritiktų kiekvieno regiono e, specifiškumų, yra tinkamas būdas užtikrinti žvejybos tvarumą. Turime bendrą tikslą, tačiau sprendimai negali būti universalūs, todėl džiaugiuosi, kad pranešėjas tai supranta. E, yra visgi Europoje regionų, kur žvejyba nėra vien tik pramonė ir didelis verslas bet ir gyvenimo būdas, egzistavęs amžių amžius. Ir jis turi būti išsaugotas. Universalūs sprendimai teikiami reglamentuose dėl tvarių žvinkystės išteklių tvarkymo viduržėme jūroje, kuomet buvo draugiamos įvairiausios priemonės nekomercinės žvejybos srityje, e, pakenkė socialiniai situacijai kai kuriuose ir Kroatijos salose. To nereikėtų leisti. Ir bandydami ištaisyti šią neteisybę, mes turime pritarti šią rezoliuciją, nes rekomendacijos pateiktos yra žingsnis teisinga linkme. Ačiū, panė pirmininkė. Aš, Gabrielė Mato, esu labai dėkingas, kad jisai pateikė savo iniciatyvą parengtą projektą. Būtent, kad jisai pateikė šitą projektą parlamentui, kad mes uh, galėtume komisijai išreikšti savo poziciją, būtent dėl techninių reikalavimų, dėl kitų reikalavimų, nes man atrodo, kad e, žuvininkystės politika dabar yra pernelyg reguliuojama. Dėl to kyla problemų pirmiausia e, prie, priekrančio ir jūroje vykstančiai žvejybai, mažosiams vidutinėms įmonėms. Ir tas, tas problemas reikia pašalinti, tas kliūtis reikia pašalinti. Ir turint e, kvotą reikia pažymėti, kurią žvejybos dieną, yra išplaukta jūra, tai kokius prietaisus naudojame. Tai yra, iš esmės, yra problematiška mažos vidutinėms įmonėms. Žmonėms reikia aiškių apibrėžčių. Žvejui reikia tik tai kelių, dviejų, trijų dalykų, kur, kuriuos reikia reglamentuoti aiškiai, tai reiškia žvejybos vietą, tai būtent ką jis turi žvejoti, taip pat a, tinklo akučių plotė. Ir turi būti kontrolės institucija, kuri kontroliuoja būtent jo sugaunamas žuvis. Toliau panas Marijas. Ačiū, panė pirmininkė. Bendrojo žuvininkistės politikoje ES nėra jok, jokios vienybės, nes, nes techniniai reglamentavimai, jie yra reglamentuojami uh, keliasdešimtyje reglamentų ir jie yra netinkamai organizuoti. Nėra sanglaudos, yra prieštaravimų tokiu atveju. Ir techninės priemonės aiškiai rodo, koks skirtingas yra Viduržėmio jūros regionas, nes e, kai buvo iš, ištirtos e, arba inventorizuojamas techninės priemonės, tada Viduržėmio jūros regionas buvo išbrauktas iš sąrašo, nes ten viskas per daug sudėtinga. Na ir e, tokiu atveju kyla tam tikra atskirtis tarp pietų ir šiaurės, tarp skurdžių pietų ir turtingos šiaurės. Todėl reikėtų užtikrinti vienodas priemonės ES visiems žvėjams ir reikia pirmiausia paremti, paremti žvėjus e, ir Graikijoje, nes Trojka, pavyzdžiui, nustatė šitą siaubingą taupimo paketą. Ūkininkai kovoja prieš Trojkos politiką ir prieš Syrizos politiką. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, man šitas vidis yra labai įdomi, nes aš, e, aš esu airis, E, e, ir daugybė žmonių, e, būtent tiek priekrantės žvejybą užsijima, tiek salose žvejoja, ilgus šimtmečius vyksta ši, ši veikla. Ir manau, kad viskas tai vystosi, būtent žvejybos politika netinkamo keliu. Bet geriausiai mums reikia e, išklausyti pačių žvėjų. Jeigu mes keičiame Europos žvejininkysės politiką, mes turime išklausyti pirmiausia pačių žvėjų, ypač tų žvėjų, kurie turi mažus žvejybos laivus. O dabar man susidaro įspūdis, kad niekas jų neklauso. Iš tikrųjų, dabar, pavyzdžiui, dėl kvotų. Pažiūrėkime, mes turime iš tiesų užtikrinti kokį nors būdą suteikti daugiau kvotų ir kad tos kvotos būtų skirstamas sąžiningai. Nes būtent žvėjai priklauso nuo savo gyvenimo būdo ir visos bendruomenės priklauso nuo to. Ačiū, ponas Ferreira. Ačiū, panė pirmininkė. Techninės priemonės yra daugiamečiai planai. Įdomus ir svarbus, svarbus instrumentai, nes daugiamečiai planai užtikrina tam tikrą stabilumą, tam tvarumą ir prognozuojamumą. Nes žuvininkysės sektorius yra šiek tiek nestabilus. Tačiau reikia uh, pirmiausia taikyti tokią politiką, kuri priartėtų prie paties regiono, nes būtent regione, regionai atitinkama svarbu vaidmenį dabar atlieka nuo Lisabono starties įgyvenimą. Nes e, žuvininkystės ištekliai tai būtent yra tiesioginėje ES kompetencijos rytyje. Todėl reikia atsižvelgti pirmiausia į e, įrankius, kurie žvejojama, į, į laivyną, žvejybos laivyną, Tai būtent e, ir tai sunku, žinoma, kontroliuoti, reglamentuoti, nepriartėjus, ne, nepažvelgus į, į būtent e, pačių žmonės, kurie žvejoja, siekiant užtikrinti žmonėms orų atlyginimą ir darbą. Ačiū. Dabar, e, ponia komisijos narė, ačiū. Mėly panas nariai, iš tikrųjų panas Mato parengė tikrai puikų sąrašą, kaip kokios turi būti techninės priemonės, turėtų būti taikomas ir tai padės parengti ir komisijai, parengti atitinkamą sąrašą. Pranešimas tikrai pateiktas laiku, nes dabar mes galime pateikti visai e, Europai atitinkamas techninės e, žvejybos priemonės. Taigi mes manome, kad Visos šios priemonės atitinka būtent mūsų prioritetus regionalizavimo srityje ir kitose srityse. Taigi tai yra vienas iš komisijos e, prioritetų ir aš galiu patvirtinti, kad mes 2016 e, metais, e, metų pradžioje, pateiksime atinkamą pasiūlymą. Tai būtent mes turime parengti atinkamas taisyklės, kurios apriesi visą Europos sąjungą, visas jos pakrantės ir uh, užtikrins atinkamą regionalizavimą bus supaprastintos su, su priemonės, tai nereikalingos pašalintos ir racionalizuotos tos, kurios yra pernelik sudėtingos, o tam reikia atitinkamos lankstesnės strategijos, kad mes galėtume tvarę žvejybą plėtoti. Taip pat reikia pabrėžti, kad, kad naujasis pasiūlymas nepakeis atitinkamų standartų, kurie taikomi dabar. Tai būtent siekiant užtikrinti e, žvejybos išteklių išsaugojimą. Dabar tik daugiamečio planavimo tikslų. Komisija tikrai pritarė jūsų pranešime pateikti analizai. Šie planai tikrai yra esminis elementas būtent bendros žuvininkės politikos pirmiausia. Tai yra pagrindinė priemonė, siekiant užtikrinti didžiausių tvarių sugaunamų žuvies kiekio, užtikrinant pramonės stabilumą. Ir trečia, tai yra svarbi priemonė užtikrinti atinkamą regionalizavimą ir iškrovimo priemonę. Tai būtent siekiant įveikti regioninius ir politinius prieštaravimus, mes pateiksime kompromisą ir parengsime tinkamą susitarimą Taigi mes e, e, siekiame spręsti kartu su parlamentu šią svarbią problemą ir siekiame bendro tikslo, kad ilgalaikiu tikslu būtų užtikrinta tvari e, žvejyba.